Esame posėdėje vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentai jums išdalinti, ar turėtumėte prieštaravimų. Prieštaravimų negirdžiu, taigi protokolą laikome patvirtintų. Guengel frakcija